Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, sveikinu visus susirinkusius į mūsų posėdį. Mes šiek tiek vėluojame, tačiau man susidaro įspūdis, kad šiandien labai sunku patekti į Briuselį, į Briuselio centrą, nes ūkininkai protestuoja ir čia susirinkę jie yra su savo traktoriais. Kalbant apie pirmininko pranešimus, negaliu nieko naujo pasakyti. Galbūt rytoj turėsiu informacijos po šiandieninio koordinatorių posėdžio. Taip pat norėčiau e, pasveikinti Europos komisijos mokslinių tyrimų generalinį direktorių Jose Manuelį Silva Rodrygės. E, E, tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Sveikinu jūs atvykusius į mūsų posėdį ir dėkoju už tai, kad atvykote. Mes norime pasinaudoti progą pasikeisti nuomonėmis su jumis ir tikimės, e, kad jūs mums pristatysite e, stebėjimo pranešimo ataskaitą dabar suteiksiu Jums žodį, ponė Rodrygėsai, o paskui, gerbiami kolegos, galėsite užduoti klausimus. Prašau. Señor presidente Royal, señores vicepresidentes, señoras y señores miembros de la Comisión ITRE. Pone pirmininkė, gerbiami vicepirmininkai, gerbiami ITRE komiteto nariai. Džiaugiuosi, kad turiu progą šiandien po pietų uh, pasikti su jumis apie stebėjimo pranešimą dėl septintosios mokslinių tyrimų pagrindų programos 2008 metų. Tai yra pirmas kartas, kai mes šioje kadencijoje susitinkame su jumis, todėl aš norėčiau pasveikinti tuos, kurių negalėjau pasveikinti asmeniškai su tuo, kad buvote išrinkti į Europos parlamentą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad šitas stebėjimo pranešimas yra viena iš mūsų pokalbio temų. Mes galime kalbėti ir kitomis temomis. Aš pasirink, pa, pasirinkau tris temas, e, bet esu pasirengęs su jumis aptarti įvairius klausimus. Kalbant apie stebėjimo pranešimą, uh, E, čia mes, mes turime kalbėti apie septintosios pagrindų programos biudžetą ir supaprastinimą. Tie, kurie iš jūsų jau seniau dirba šiame komitete. Žinote, kad komisaras Potočnekas šių metų kovo mėnesį pateikė parlamentui stebėjimo pranešimą. Šiandien aš jums pristatysiu kitą pranešimą. Aš nenoriu dabar labai detaliai pristatinėti minėtų pranešimų, tiesiog norėčiau susikoncentruoti į pagrindinius dalykus. Šis stebėjimo pranešimas yra grindžiamas keletų rodiklių e, ir tie rodikliai atspindi įvairias temas, kurios yra susijęs su pagrindų programos įgyvendinimu. Pavyzdžiui, čia galima paminėti rodiklius dėl vertinimo e, kokybės, dėl narių dalyvių kvalifikacijos ir taip toliau. Šita stebėjimo e, sistema yra vienas, viena pagrindinių priemonių, e, kuri padeda įvertinti pagrindų programų strategijas. Ir čia yra remiamasi sisteminių rodiklių naudojimu. E, o vėliau remiantis tais rodikliais bus pateikta ilg, ilgalaikė analizė, e, joje bus įvertinta, kaip yra gyvendinamos programos. Galiu pasakyti, kad pirmą kartą šios pagrindų programos istorijoje atsitiko taip, kad e, ši pagrindų programa bus taip tiksliai įgyvendinta. Norėčiau pateikti Jums keletą svarbių rezultatų. Visų pirma, pakalbėsiu apie konkursus. Per pirmosius dviejus metus e, šios pagrindų programos egzistavimo buvo pateikta 25 tūkstančiai paraiškų ir tai buvo 150 tūkstančių dalyvių, kurie norėjo dalyvauti šioje programoje. E, manau, kad tai yra tikrai įspūdingi skaičiai. E, iš jų buvo patvirtinta 5500 projektų ir tam buvo skirta 10 milijonų eurų. Iš to e, naudos gavo 33 tūkstančiai dalyvių. Tai yra maždaug 20 procentų visų paraiškas pateikusių dalyvių. Ir pirmą kartą šie septintosios pagrindų programos paraiškos, bu, jas, jos buvo išnagrinėtos e, kovo 2006 m. kovo 22 d. Ir Nors atrodo, kad aš kalbu apie savaime suprantamus dalykus, kurie e, yra pagrindas tam, kad veiktų, normaliai veiktų pagrindų programa, tačiau anksčiau to nebuvo. Jūs žinote, kad ši pagrindų programa yra atvira visiems, vidutinė ir smulkaus verslo įmonėms, universitetams, aukštosiams mokykloms, netgi įvairioms administravimo įstaigoms ir, ir jose, taip, joje gali dalyvauti ir atskiri asmenys. Tačiau pagrindiniai šios pagrindų programos dalyviai yra universitetai ir mokyklos. Uh, E, taip pat e, vidutinės ir smulkios įmonės. Jo, jie šiuo metu sudaro 50,5 procentus visų programos dalyvių ir čia aš kalbu apie pirmuosius dviejus programos įgyvendinimo metus. Du trešdaliai tų e, smulkaus ir vidutinio dydžio įmonių e, dalyvauja bendradarbiavimo programuose. E, Jūs žinote, kad e, tai yra speciali programa, kur yra skirta vidutinėms ir smulkioms įmonėms. Toliau dar pateiksiu dar keletą duomenų. Man atrodo, kad mes čia kalbame apie programą, kur yra labiausiai tokia tarptautinė pro, progre, pro, programa. 136 šalis yra atstovaujamos šioje programoje. Kalbant apie trečiasias šalis, reiktų pabrėžti Rusijos, Brazilijos, Indijos, Kinijos ir Junktinių Amerikos valstijų dalyvavimą šioje programoje. Dar vienas labai svarbus aspektas yra lygios galimybės ir galima pasakyti, kad 21 procentas e, visų dalyvaujančių moky, mokslininkų arba mokslininkų komandų vadovių buvo moteris. Ir tai sudaro 35,4 procentus Marie Curie programos žinote, kad lygybė yra vienas iš komisijos prioritetų ir galiu e, jūs patikinti, kad mes kreipiame labai didelį dėmesį į šį lygybės rodiklių. Taip pat norėčiau e, paliesti dar vieną temą, tai yra vertinimo sistema. Vertinimas yra vienas pagrindinių dalykų mūsų šioje sistemoje ir aš jau anksčiau kalbėdamas jūsų komitete sakiau, koks mums svarbus yra vertinimas ir kad mums yra labai svarbu, kad ta vertinimo sistema būtų nepriklausoma. Tuomet aš sakiau, kad aš niekuomet nepasinaudočiau pagrindų programos prioritetu, kad pakeiščiau projektų eilės tvarką ir tai niekuomet nebuvo daroma ir tai niekuomet nebus daroma. Kokybė, e, vertinimo kokybė yra įvertinama patenkinamai arba labai gerai. 98 procentai visų vertintojų, kurie 2008 metais vertino šią programą, e, įvertino šią programą kaip gerą arba labai gerą. 96,5 procentai vertintojų mano, kad mūsų vertinimo sistema yra tokia pat gera arba netgi geresnė už nacionalinės vertinimo sistemas. Taigi manau, kad mes į tai turėtume tikrai atsižvelgti, tai yra labai svarbus dalykas ir tai mūsų pagrindų programai suteikia tam tikrą prestižą, e, nes mes galime, remdamės iš tai skaičiai, sakyti, kad e, kokybės standartai iš tiesų yra aukšti. Toliau kalbant apie E, pretenzijas ar skundus dėl e, sprendimų priimtų, dėl projektų, e, iš tiesų yra įmanoma pateikti savo pretenziją dėl priimto sprendimo. Ir kalbant apie 25 tūkstančius 25 tūkstančius paraiškų dėl 1170 buvo pateiktos tokios pretenzijos ar skundai ir tik į 17, 17 iš tų skundų buvo atsižvelgta, tai yra sprendimas buvo pakeistas. Taigi tai, manau, taip pat yra svarbus skaičius ir mes galime didžiuotis. Na, o dabar dar norėčiau paminėti supaprastinimo procedūrą. Manau, kad galiu sakyti, kad kad vietiniai ryšių punktai e, yra didžiulė pagalba mums ir e, lyginant šią septintąją pagrindų programą e, su šeštąją pagrindų programą iš tiesų yra žymiai paprastesnė ir 70 procentų respondentų mano, kad septintoji pagrindų programa yra žymiai paprastesnė ir geresnė už šeštąją, kalbant apie m, įvairius procesus, paraiškų teikimą, jų atrinkimą ir taip toliau. Tačiau aš manau, kad kalbant apie programos supaprastinimą, mes dar tikrai nepasiekėme savo galutinio tikslo ir mes turime dar tikrai labai daug nuveikti ir aš pas asmeniškai darysiu viską, kad mes e, pasiektumėme dar geresnių rezultatų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tai buvo esminiai e, stebėjimo pranešimo aspektai Tačiau aš ir mano skyriaus darbuotojai yra pasirengę atsakyti jums į įvairius klausimus, kokius jūs galite turėti. Ir taip pat aš galėčiau dar ir pakomentuoti skaičius. Taip pat norėčiau paliesti vieną iš trijų papildomų temų, nes jau, kaip, kaip jau minėjau, pasirinkau tris temas. Tai yra apie biudžeto įvykdymą. 2009 metais e, mokslinių tyrimų generalinis direktoratas ketina, kaip ir kiekvienais metais, daryti viską, kad, kad kiek įmanoma geriau panaudotų biudžeto lėšas. E, tiek kalbant apie mm, įsipareigojimo asignavimus, tiek mokėjimo asignavimus. E, dabar atrodo, kad mes 85 e, procentais įgyvendinamą e, įsipareigojimo signavimo tikslą ir 57 procentais mokėjimo signavimo tikslą. Yra jau nemažos sumos, kurios buvo sumokėtos paramos gavėjams ir šių metų skaičiai iš tiesų yra žymiai geresni už praėjusių metų skaičius. Du 2008 metų gruodžio 31 dieną, e, jos vakare, aš gavau tik tai pranešimą apie 2008 metų biudžeto įvykdymą ir e, tuomet skaičiai nebuvo tokie geri, o manau, kad. Tai yra, atsiprašau, tuomet buvo beveik 100 procentų įvykdyta programa ir aš tikiuosi, kad taip atsitiks ir šiais metais ir kad mes panaudosime visas lėšas. 2007 metais E, tas įvykdymo procentas taip pat buvo labai aukštas, 99,84 procentai e, įsipareigojimo signavimams ir 99,7 procent, 99 procentai e, mokėjimo signavimams. Taigi kol kas atrodo, kad negalima daryti tokio priekaišto, kad mes nevykdome mokėjimų. Toliau kitas, kita svarbi tema yra supaprastinimas Supaprastinimo darbas yra labai svarbus iššūkis mums. Supaprastinimas ne visada vyksta taip neutraliai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio sudėtinga struktūra, juk nėra galutinis tikslas. E, dažniausiai tenka siekti įvairiausių kompromisų dėrybų kelių. E, reikia suderinti e, biudžeto žinybų nuomonę ir kitų suinteresuotų žinybų nuomonę. Visi E, šie veiksniai lemia tai, kad supaprastinimo darbas yra labai sudėtingas. Tačiau mūsų politinis e, tikslas yra bendryjų finansiniai interesai. Ir kalbame apie nukrypimus nedaugiau kaip 2 procentus, procentai. Šį tikslą yra gana sunku e, pasiekti. Kita vertus, beveik visi sutarėme, kad moksliniai tyrimai pagal septintąją pagrindų programą reikalauja sveiko valdymo, sveikos valdysenos siekiant užsibrieštų tikslų. Tačiau, e, ko mes negalime arba neturėtume daryti, tai yra tai, kad mes neturime to padaryti vienintelių mokslinių tyrimų tikslu. Turime toliau plėtoti e, mokslinius tyrimus Europos erdvėje. Čia nėra jokių prieštaravimų, tai yra pusiausvira. Pusiausvira e, einant lynų, nes turime subalansuoti daug interesų. generalinis direktorius kartu su savo darbuotojų komanda turi stengtis e, subalansuoti visų šalių interesus ir šį kompromisą, šią pusiausvyrą pasiekti yra gana sudėtinga. Tačiau aš mėginu būti savikritiškas, sakydamas, kad septintoji pagrindų programa leido mums su, supaprastintas priemonės įgyvendinti. Viena vertus tai yra susiję su teisėkros sprendimas, E, tai yra susijęs su teisiniu septintosios programos pagrindu Europos taryba, Europos parlamentu, o kita vertus tai yra susijęs su mūsų užduotimis supaprastinti įgyvendinimą e, ir supaprastinti praktinius dalykus. O dėl garantinio fondo jis padėjo mums sumažinti ex ante kontrolę. mes e, išleidžiame daug mažiau sertifikatų palyginus su ankstesnių pagrindų programų laikotarpiais. Ir labai didelis e, procentas, beveik 80 procentų gavėjų e, net neprivalo siūsti tokių sertifikatų, nes šią riziką padengia garantinis fondas. palyginus su šeštaja pagrindų programa. Septintoji programa e, ir jos laikotarpiu reikėjo daug mažiau tokių sertifikatų. Parlamentas pats iš mūsų to reikalavo, o kas dėl skaičių susijusių su 500 tūkstančių, e, e, tūkstančiais eurų. tai gavėjų yra gana didelė suma 500 tūkstančių eurų. Tai, tai yra vienas dalyvių registras visiems programų dalyviams visuose direktoratuose. Vieną kartą tai reikia užsiregistruoti šiame registre, daugiau nereikia siūsti papildomų dokumentų. Jeigu dalyvaujama skirtingose programuose, pakanka vieno, vieno registravimuose. Tai yra procedūros proceso sertifikavimas. O kas dėl netiesioginių išlaidų ir personalo išlaidų? Tai taip pat labai svarbi supaprastinimo sritis. mes pradėjome taikyti supaprastintas procedūras susijusias su įdarbinimo sutartimis, kontraktais. Tokiu būdu mes sumažiname darbo naštą tiems, kurie priima pinigus, gavėjams tai yra ir savo patiems supaprastiname darbą. Mums nereikia daugiau darbuotojų, nei mes turėjome šeštojoje e, pagrindų programoje ir jos laikotarpiu. Ataskaitos e, tapo ilgesnės, kad moksliniai darbuotojai e, paramos gavėjai, jiems nereikia taip dažnai su mumis susisiekti. Mes taip pat sutrumpinome e, procedūrų trukmę. Ta trukmė ženkliai sutrumpėjo pro projekto įgyvendinimui e, reikia maždaug 320 dienų. Tai yra 40 dienų vidutiniškai mažiau e, nei šeštosios pagrindų programos laikotarpiu. Žinoma, buvo atvejų, kai e, į projektai ilgiau užtrukdavo e, septintosios programos metu nei šeštosios, tačiau vidutiniškai bendra projektų trukmė yra 40 dienų e, trumpesnė. Tačiau mes tuo nesame patenkinti ir toliau sieksime trumpinti projektų trumpę. trukmę. O kad galėtume dar labiau trumpinti, turime įvykdyti tam, tikras, tam tikrus pakeitimus savo viduje. E, buvo e, viešieji klausimai dėl supaprastinimo veiklos. Mes pateiksime siūlymus dėl supaprastinimo 2010 m. E, pirmąjį pusmetį. Mes norime išgirsti ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę. E, šių metų Liepos mėnesį e, pradėjome tokią apklausos procedūrą ir plačiai informavome, reklamavome apie tai susisijome su 3000 e, žmonių ir e, visas tas įvertinimas baigsis gruodžio mėnesį. E, čia galima oficialiai. De una manera u otra le será comunicado a este Susitarti galima šiuo laikotarpiu ir mes galiausiai pateiksime ataskaitą Europos parlamentui. Šiuo metu aš negaliu daryti galutinių išvadų, tačiau e, jaučiu, kad mes sugebėjome daug ką supaprastinti, tačiau šitą, šitą turėtume tęsti ir toliau. Valstybės narės visos dalyvavo e, šioje apklausos procedūroje Vokietija, Ispanija, Junktinė karalystė ir daugelis kitų valstybių narių dalyvavo ypatingai aktyviai. Taigi mes e, rengiame šiuo metu pranešimą apie supaprastinimo priemonės ir e, paskelbsime ją kaip galima anksčiau kitų metų pradžioje. Tačiau galbūt šis darbas užtruks iki kitų metų vidurio. Šis e, pranešimas bus ne vienas, e, bus dar du papildomi pranešimai. Vienas susijęs su finansinėmis taisyklėmis ir toleruotinomis paklaidomis. Tai yra tai, kas yra priimtina. E, tie, kurie anksčiau esate klausę mano pranešimo apie ataskaitos, tai aš asmeniškai daug energijos skiriu šiai supaprastintai veiklai. Programa e, jau vyksta trejata metų ir mes turime dar daug ką nuveikti siekiant patobulinimų, kad pasiektume dinamiškesnių ir paprastesnių valdymo procedūrų. Ir tai nėra neįmanoma. Viena didžiausių problemų, su kuria mes susidurėme septintosios programos įgyvendinime, tai yra per daug kontrolių. Kuo mažiau kontrolių reikės įgyvendinti, tuo sklandžiau vyks visas procesas. Tačiau mažiau patikrinimų kontrolės atvejų nereiškia, kad jos turi būti e, prastesnės, nes Europos mokesčių mokėtojų pinigai turi būti panaudojami kaip galima geriau ir panaudojami tam, kam jie yra skirti, tai yra moksliniams tyrimams. Mes artimiausiais mėnesiais vėl apsilankysime jūsų e, komitete ir pristatysime e, toli, e, kaip mes toliau gyvendiname šią supaprastinamo veiklą. Ir tai, ką aš norėčiau ypatingai iškelti, tai yra bendrosios techninės iniciatyvos. Tokios šiuo metu yra penkios Clean Sky ir daugelis kitų, kurios e, artimiausių metų įgyvendinamos visiškai nepriklausomai. Čia yra labai svarbus gebėjimas savarankiškai valdyti savo biudžetą. E, jie yeah bendrosios techninės iniciatyvos turi būti raportuojamos parlamentui, apie jas turi būti pranešama. Komisija visuomet dalyvauja šių iniciatyvų valdybos, e, e, valdybų veikloje. Mes dalyvavome skiriant direktorius E, iniciatyvoms vadovauti. Tai mūsų veikla vadovaujasi e, įstatymais ir taisyklėmis, kurie ne visuomet yra e, galutinai priimti ir ne visa veikla galutinai yra reglamentuota. Todėl yra tam tikrų problemų, kurios iškyla dėl šių priežasčių. Ir kaip jūs žinote, E, mes skiriame labai daug dėmesio e, viešosoms ir privačiosoms iniciatyvoms. E, mes neseniai surengėme susitikimą su komisaru Potočniku. Aš taip pat vadovauju vienai grupiai E, joje yra įvairių bendrųjų techninių iniciatyvų atstovai. Mes dalyjamės e, patirtimi įgytą, dirbant su įvairiomis bendrosiomis techninėmis iniciatyvomis. Ir labai svarbus klausimas, kaip įtraukti ir suteikti galimybę dalyvauti šioje veikloje mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes turime atsiverti visuomeniai. Susidaro įspūdis, kad bendros techninės iniciatyvos yra uždaras pasaulis, tačiau taip nėra. Aš galiu pateikti pavyzdį iš iniciatyvos Clean Sky. Kaip žinote, 75 procentai biudžeto yra tiesiogiai tam skirtos išmokos, tačiau 25 procentai išmokų nėra aiškiai e, e, paskirti e, pinigai. Todėl yra galimybių finansuoti įvairiausius e, kitus projektus. Tame tarpe mes sugebėjome finansuoti 130 kitų e, mokslinių tyrimų projektų. Todėl labai e, svarbus yra atvirumas, nes šios programos nėra uždaros. Tikiuosi, ši informacija jums buvo naudinga ir jūs susidarėte įspūdį, kaip įgyvendinama septintoji e, pagrindų programa, aš visuomet esu jūsų paslaugoms, esu pasirengęs suteikti visą reikiamą informaciją. Dėkuoju Jums už gerą bendradarbiavimą, kuriuo visuomet mes turėjome su įtre komitetu. Ir tikimės, kad šis bendradarbiavimas nenutrūks ir ateityje, kai kartu spręsime iššūkius susijusius su moksliniais tyrimais Europoje. Aš taip pat tikiuosi, kad mes kartu galėsime atremti šios iššūkius. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai. Pana generaliniu direktoriui už šį išsamų pasisakymą nemažai kolegų jau užsiregistravo klausti ir kalbėti. Žvelgdami į laikrodį galime pamatyti, kad laiko mums iš tikrųjų gali pritrūkti, nes dar vieną svečią turėsime, todėl labai prašau visų tų, kurie dabar nori kalbėti, sutelkti savo pasisakymą tik į klausimą užduodamą ir kalbėti neilgiau nei vieną arba dvi minutės, tai leis mums taupyti laiko. Pirmasis pasisako kolega Riubič. Ačiū pirmininkė, taip pat ačiū už šį pristatymą. Aš manau, kad vykdant septintąją pagrindų programą iš tikrųjų buvo pasiekta labai daug pažangos registrų, sutarčių sudarimo srityje, taip pat <clears throat> tvarkarašių laikymosi srityje. Aš noriu paklausti, ar yra užsibriežta kitų papildomų tikslų, pavyzdžiui, siekiant dar labiau supaprastinti sutartis ir mes e, girdėjome, kad buvo e, nustatytas tikslas iki 320, iki 320 dienų sumažinti e, laikotarpį sutarčių sudarimo, ką jūs matote apie 100 dienų laikotarpį ir taip pat dėl vėluojančių mokėjimų ką galėtumėte pasakyti, aš manau, kad ypatingai dabartinė situacija, kuomet įmonės yra patekusios į krizę, jų likvidumui yra iškilęs pavojus, kad yra būtina po atliktų darbų per 30 dienų laikotarpį užtikrinti mokėjimus. Kalbant apie mokėjimus ir įsipareigojimus, ten, kur yra įrašyti nuliai, sėsa, e, IMI, e, e Artemis, EMIAC programų atveju, kodėl nėra nei įsipareigojimų, nei mokėjimų tose eilutėse nurodyta, ar egzistuoja čia kokiu nors ypatingų problemų, kodėl ten yra tokia situacija. Ir paskutinis pastebėjimas EIT priemoniai, manau, taip pat skiriama nepakankamai uh, dėmesio. Taigi, kokia yra situacija su šio Europos technologijų institutu. Ačiū labai. Kitas kolega klausantis yra kolega Brzina. Ačiū labai. Aš iš tikrųjų su malonumu galėjau konstatuoti ir išklausyti jūsų mintis dėl sudėtingų procedūrų, dėl nepakankamo lankstumo pasinaudojant įmonių galimybėmis. Iš tikrųjų, norėčiau pasidaryti mintis dėl vieno dalyko, būtent mokslinių grupių įtraukimo, veik, mokslo grupių veikiančių ES šalise į tokio pobūdžio projektus. Aš turiu omenyje naujų neseniai įstojusių šalių mokslininkų grupės. Atrodo, kad e, šiuo metu šių mokslininkų potencialas yra išnaudojamas nepakankamai. Iš tikrųjų būtų apmaudu ir tai yra apmaudi situacija visai Europai. Galbūt būtų galima surenkti naujus svarstymus panašaus paudžio į tuos, kuriuos minėjote, siekiant pagerinti naujų valstybių narių mokslininkų atitinkamuose, dalyvavimą atitinkamuose projektuose. Ir noriu paklausti, kaip jūs konkrečiai rengėtės naujai mokslinio tyrimų pagrindų programai, nes rengiant septintąją pagrindų programą Aš buvau susipažinęs su poveikio vertinimo studijų rezultatais, tačiau manęs tie rezultatai netenkino. Ar jūs tikitės, kad atitinkamos studijos rezultatais bus naudojamasi taip pat ir e, aštuntąją mokslinio tyrimų pagrindų programą rengiant. Dabar klausiu kolega Kavalijo. Kolegė tiksliau. Ačiū, ponė pirmininkė, generalinį direktorių. Noriu paklausti jūsų klausimo dėl bendrų technologijų iniciatyvų. Tai yra bendrosios mokslinio tyrimų politikos vienas iš pagrindinių ramščių. Jūs pats minėjote, ponė generalinis direktoriau, kad iš tikrųjų tas pasaulis yra pakankamai uždaras, žvelgiant į jį bendrame mokslinio tyrimo pagrindų programos kontekste ir viena iš tokių iniciatyvų yra Clean Sky. Yra dedama pastangų iniciatyva labiau atverti į išorę, tačiau tokios pastangos nebuvo taikomos kitų iniciatyvų atžvilgių. Todėl kai kuriems universitetams, mažoms vidutinėms įmonėms yra sudėtinga dalyvauti šias iniciatyvas įgyvendinant. Manau, kad siekiant taikyti naujoves yra labai svarbu pajungti pramonės įmonės mokslinių tyrimų centrus, universitetus, siekiant užtikrinti žinių trikampio dalyvių pakankamą bendradarbiavimą ir tokiu būdu mes galime kurti Europos inovacijų erdvę, kurioje bendradarbiautų visi trys mano minėti veikėjai. Noriu paklausti dėl jūsų planų susijusių su šiomis nepriklausomomis iniciatyvomis, kaip jūs ketinate užtikrinti vienodą prieigą prie finansinių išteklių, vienodas dalyvavimo galimybės, nes iš dalies tos iniciatyvos yra e, finansuojamos privačiomis lėšomis, tačiau nemaža dalis taip pat ir viešosiomis lėšomis. Taigi, kokių veiksmų ketinate imtis, kad šios programos taptų atviresnės, mažos vidutinės įmonės, universitetai, taip pat ir iš kitų šalių galėtų uh, įsigyvendinant dalyvauti. Ačiū pirmininkas dabar ponas Paščiau klausia. Ja ocením vašu snahu o zjednodušení. Ačiū už žodį. Pone generalinį direktorių, iš tikrųjų sveikinu su pageidavimu supaprastinti e, mokslinio tyrimų finansavimo procesą. Nors mes turėtume siekti ir tolesnių tikslų, mes turėtume supaprasyti tokias procedūras kaip patentų apsauga ar mokslinio tyrimo rezultatų pristatymai, nes tik tai pritaikant mokslinio tyrimo rezultatus realiame gyvenime galime juos šiuo metu paviešinti. Aš asmeniškai žinau atvejų, kuomet iš tikrųjų pakankamai svarbus atradimai buvo padaryti ir jie turėjo metus laiko laukti, kol e, bus sutvarkyti jų patentai, o visuomeniai pristatyti buvo galima tuos rezultatus dar daugiau. Aš manau, kad e, šis dėlsimas neturėtų būti toliau praktikuojamas. Pirmkas, ačiū labai. Dag, dank, voorzitter. Uh, äh, I'd like to... to... Pons Lambers, norėčiau tris klausimus užduoti labai tikslingus, nežinau, galėsite juos atsakyti. Kuomet jūs kalbėjote apie procedūrų supaprastinimą, jeigu pažvelgtume į e, programų administravimo išlaidų dalį su ta dalimi, kuri išleidžiama pačioms programos, tai reiškia, noriu paklausti, jeigu 100 eurų išleidžiama moksliniams tyrimams, tai kiek pinigų yra išleidžiama tiems tyrimams administruoti ir uh, E, kokia e, dalis taip pat yra e, kitų biurokratinių išlaidų. Nežinau, ar turite tokius duomenys, tačiau jie būtų labai naudingi. Taip pat noriu paklausti, ar jūs esate patenkintas dabartinėmis pastangomis siekiant atitinkamų mokslinio tyrimų rezultatų ir aš manau, kad čia yra labai svarbi ta pastangų kritinė masė. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Trečiasis klausimas yra apie tai, kiek programos, kurios e, prasidėjo pagal 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą, nesidubliuoja su nacionalinėse valstybėse e, vykdomomis e, atitinkamomis programomis, mokslinių tyrimų bendromis iniciatyvomis. Ar turite tokius duomenys? Ačiū. Ačiū kolega Thompson dabar. Kolegė tiksliau. Ačiū pirmininkė. Pone generalinis sekretoriaus, kalbėsiu angliškai. Kuomet mes aptarėme mokslinio tyrimų septintąją pagrindų programą, tai mums buvo pristatytas naujas tvarkaraštis. Ankstesnės pagrindų programos jų uh, trukmė uh, būdavo keturi metai, o dabar pasiūlytas naujas požiūris, taip pat kiek šitai, tiek ir kitoms programoms turėtų trukti tiek, kiek uh, galioja ES patvirtintas biudžetas. Iš tikrųjų, buvo įvairių pasiūlymų, pavyzdžiui, septyniarių metų laikotarpį trukmės nustatyti, mes tam pritarėme. Tuo tarpu dabar planuodami mes neatsižvelgėme į naujus istorinius įvykius. Iš tikrųjų, kas atsitinka po to, kad 2006 metų 2005 metų gruodžio mėnesį buvo pritarta 7 mokslo tyrimų pagrindų programai. 2006 prasidėjo energetinė ir klimato krizė, o jos poveikis neatsispindi toje programoje. Priseniausiai pirmininkaujančio Švedijos atstovė lankėsi komitete ir jie pristatė naują viziją, kurią jie bandys plėtoti kartu su būsima pirmininkaujančia Ispanija, siekdami vystyti tą žalėją ekologinę ekonomikos pusę. Tačiau septintoje pagrindų programoje šitie dalykai neatsispindi. Noriu Jūs paklausti, kaip būtų galima parengti programas, kurių trukmė yra septyneri metai, siekiant užtikrinti tų programų didesnį lankstumą, siekiant taip pat, kad ir septintojo pagrindų programoje daugiau dėmesio būtų skiriama naujam klimato ir energetikos paketui, jo užsibrieštams tikslams artimiausiams dešimčiai metų, siekiant, kad tos programos didesnį dėmesį skirtų energetikos ir klimato kaitai ir e, padėtų mums pasiekti visų užsibriežtų ekologinių tikslų iki 20 metų. Pirmininkas, ačiū labai. Dabar klaus ponė Riero Madurė. Muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu ponas Silva atvykus čia į komitetą. Tai iš tiesų yra pirmas kartas, kuomet jūs šioje kadencijoje lankotės mūsų komitete. Dėkoju Jums už Jūsų pranešimą, kuris buvo labai aiškus ir labai realistiškas. Ir galiu pasakyti, kad Jūs jau atsakėte į daugelį man kilusių klausimų. Todėl aš kalbėsiu trumpai ir koncentruosiuosi į du klausimus. Visų pirma, CTI. BTI po įvairių susitikimų su mokslininkais, mokslinių tyrimų centrais, universitetais, įmonėmis ir taip toliau, ir po to, kai buvo išanalizuotas biudžeto vykdymas, e, manau, kad mums iškyla tikrai didžiulė problema ir čia aš jums nepritariu, mums iškyla didžiulė problema dėl e, dėl BTI bendrųjų techninių iniciatyvų. Jūs žinote, kad e, mūsų tikslas buvo toks, kad mes turime remti bendras technologijų iniciatyvas, tačiau nuo pat pradžių buvo aišku ir mes jums tą aiškiai e, visuomet sakydavome, kad mes abejojame, kaip dėl įgyvendinimo tų iniciatyvų, tai yra dėl jų finansavimo, dėl, dėl skaidrumo ir taip toliau. Ir taip pat dėl tų iniciatyvų testinumo. E, Komet susidūrėte su pirmomis klaidomis, jūs buvote labai atsargus, o dabar manau, kad mūsų susirūpinimas pasitvirtino, dėja pasitvirtino. Ir, uh, Aš norėjau paklausti jūsų tokio dalyko. Ar jūs ir toliau manote, kad tai yra realizuojama, kad ir toliau bus tokių iniciatyvų, ar, atsižvelg, ar žvelgdamas į ateitį jūs e, galvojate apie kitas e, viešo ir privataus sektoriaus, sektoriaus partnerystės formas? Toliau dėl biurokratijos, dėl patikrinimų ir taip toliau. E, kalbant apie konkursus, dalyvavimas septintoje pagrindų programoje iš tiesų yra labai didelis, o vidutinio laiko tarpio peržiūrą aš perskaičiau tokį dalyką, kad mes nuo kontrolės kultūros periname prie pasitikėjimo kultūros. Ką tai reiškia? Ką jūs ketinate daryti, kad būtų sukurta tokia pasitikėjimo kultūra? Be to, dar norėjau paklausti tokio dalyko. E, buvo keletas temų, kurių jūs nepalėtėte. Kaip Jūs vertinate tokį dalyką, kad tik 10 procentų e, mokslininkų iš naujųjų valstybių narių dalyvauja projektuose pagal šią pagrindų programą? Taigi, dėkoju Jums labai, kad Jūs pabrėžiate moterų dalyvavimą e, šioje, šiose programuose ir kad padidinote moterų skaičių. Tačiau aš norėčiau taip pat išgirsti kai ką apie e, finansinio lankstumo priemonę mokslinių tyrimų srityje ir taip pat norėčiau paklausti e, dėl e, konkurso tarpdiscipliniškumo. Taigi tiek būtų, o baigdama norėčiau pasakyti, kad čia komitete yra daug narių, kurie ir praėjusioje kadencijoje buvo šio komiteto nariai ir mes tikrai puikiai esame susipažinę su šita septintaja pagrindų programa ir mes žinome, kokia jinai yra sudėtinga ir kaip sunku ją įgyvendinti. Todėl aš e, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą, Jums ir Jūsų visai komandai ir taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su parlamentu ir dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote. Dėkoju už tiek daug klausimų, toliau ponė Tikau. E, e- Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Rodrygėsui už jo pranešimą ir norėčiau užduosi tris klausimus. Visų pirma, pagrindinė pagrindinės lėšos skirtos moksliniams tyrimams yra skirstomos per septintąją pagrindų programą yra valstybių, kurios puikiai dalyvauja tose programuose, yra valstybių, kurios tik tai moka, bet negauna lėšų savo moksliniams tyrimams. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kokias priemonės jūs esate numatę, kad tos valstybės, kurios šiuo metu tik moka, taip pat gautų uh, lėšas e, iš septintosios e, pagrindų programos savo moksliniam tyrimams. Toliau kitas dalykas. Privačios įmonės, kurios dalyvauja septintoje pagrindų programoje, e, turė, turi finansuoti dalį projekto. Šiuo metu iš tiesų yra labai sudėtinga gauti finansų iš bankų ir e, įvairios naujovės dažniausiai vertinamos kaip rizika. Taigi, ką jūs ketinate daryti, kad privačios įmonės e, galėtų, turėtų lengvesnę prieigą prie septintosios mokslinių tyrimų pagrindų programos? Aš visą tai sakau dėl to, kad septintoji mokslinių tyrimų pagrindų programa iš tiesų yra. E, investicijos į naujoves ir turėtų labiau investuoti į naujoves. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš esu parlamentaras iš naujas parlamentaras, naujas parlamento narys ir aš norėčiau užduoti klausimą, kuris susijęs ne su to, kad aš, man trūktų informacijos. Mes išgirdome pranešimą e, apie įvertinimą ir jūs sakėte, kad 25 tūkstančiai e, buvo pareiškų pateikta, 5 tūkstančiai buvo patvirtinta ir buvo pateiktas atitinkamas skundų skaičius ir 17 tų skundų patenki, buvo patenkinti. Mokesčių mokėtai nori žinoti, e, kam yra skiriamos lėšos, todėl e, mokesčių mokėtai taip pat turi žinoti, koks yra pasisekimo rodiklis šios mokslinių tyrimų pagrindų jų programos, o pasisekimas tai yra socialinė socialinė ir ekonominė sėkmė, socialiniai ir ekonominiai rezultatai. Aišku, juos sunku įvertinti, todėl aš norėčiau paklausti, kokiomis priemonėmis jūs matuojate, ar programa buvo įgyvendinta ir kiek ji buvo įgyvendinta. Jūs jau minėjote, kad kad yra teikiamos atitinkamos ataskaitos, tačiau esminis klausimas yra, ar jūs turite atitinkamą priemonę, e, kad galėtumėte įvertinti, e, koks yra šitos programos pasisekimas ir kad mes galėtume gauti atitinkamą informaciją, kurią galėtume pateikti mokesčių mokėtojams. Dėkoju, toliau kolega Hatsimakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra įvairūs vertinimo kriterijai, kaip tas lėšas, kurias paminėjo kolega, galima įvertinti. Ar jūs galite pasakyti, kad yra tokios sritis mokslinių tyrimų e, programoje, kur, pavyzdžiui, paraiškos teikėjas neturi pagrysti, ką jisai veiks su tomis lėšomis. Tai yra, ar yra tokių sričių, kurios neturi atsiskaityti už tai, ką, kur jos išleidžia lėš, lėšas. Dėkuoju už klausimą, sako pirmininkas. Iš tiesų buvo pateikta daug svarbių klausimų ir dabar norėčiau jūsų paprašyti, kiek įmanoma e, koncentruočiau atsakyti į tuos klausimus. Aišku, tai nebus lengva. E, tačiau pabandykite atsakyti kiek įmanoma e, trumpiau, galbūt atsakykite tik į pagrindinius klausimus, nes mums liko labai nedaug laiko. Labai sunku pateikti trumpus atsakymus. kai e, jūsų komiteto nariai yra taip gerai susipažinę su e, programa. E, Aš galiu labai trumpai pasakyti, apsilankykite mūsų tinklalapyje ir, ir gausite atsakymus į savo klausimus, tačiau turiu atsakyti jums e, e, žodžiu. Aš paprastai, e, kaip ispanai sako, aš nesistengiu, nesistengiu dalykų apsunkinti ir padaryti juos sudėtingais. Kaip dar geriau pagerinti projektų trukmę e, ir išmokėjimų trukmę. 30 dienų išmokėjimui. Tai yra siektinas e, laikotarpis. E, tačiau ar mums tai pavyksta? Kartais pavyksta. Yra pavyzdžių, kad šį 30 dienų tikslą įmanoma pasiekti. Ir mes turime mėginti laikyti šios trukmės ir kituose e, išmokėjimuose. Mes visą laiką stengiamės pagerinti savo rezultatus šioje srityje. Aš norėčiau iš vis išmokėti lėšas per tris dienas, tačiau tai yra neįmanoma. O kas dėl e, asignavimų mokėjimams? E, tai labai svar, svarbus buvo pastebėjimas. Ir bendros e, e, technologijų iniciatyvos. Tai susiję ne su generaliniu direktoratu Aš dalyvavau procese steigiant šias institucijas, tačiau ne mūsų direktoratas yra pagrindinis e, e, atsakingas institutas. Žinoma, aš galiu pažadėti, kad darysiu viską, kad sutrumpintume išmokėjimo laikotarpius ir mes jau daug pasiekėme. Ir mes toliau darysime viską, kad dar labiau trumpintume tuos išmokėjimo laikotarpius. E, nemažai narių dar e, iškėlė klausimą apie naujų valstybių narių dalyvavimą. Mane visada šis klausimas neramino, kaip į pagrindų programą įtraukti visas valstybės narės. Aš aštuntoji e, mokslinio tyrimų pagrindų e, programa turėtų į tai sutelkti pagrindinį dėmesį. Mes turime padaryti viską, ką galime, kad e, plačia, platesnis dalyvių ratas dalyvautų. E, įgyvendinant programą. Tačiau nereikia pamiršti, kad yra ir kitų priemonių ir instrumentų, kaip pagerinti dalyvavimą. Yra juk įvairių fondų, struktūriniai fondai. E, e, juose yra prie, lėšos numatytos moksliniams tyrimams. Daugiau nei 58 milijardai E, skirti moksliniams e, tyrimams e, bendrai. Ir čia yra tam tikra sinergija tarp septintosios pagrindų programos ir struktūrinių fondų lėšų skirtų moksliniams tyrimams. Taigi tarp šių dviejų programų būtina siekti sinergijos. Pone Karvalio klausė dėl bendrų techninių iniciatyvų. Ir mano atsakymas jai būtų toks. E, aš čia norėčiau pristatyti pagrindinės savo mintis, idėjas dėl e, bendrųjų techninių iniciatyvų. E, tai yra rizik, vieni rizikingiausių projektų šios iniciatyvos bendrojoje mokslinio tyrimų programoje. Tačiau, manau, tai yra patys būtiniausi e, instrumentai, nes mes taip siekiame tiek mokslinių tyrimų įgyvendimo, tiek užimtumo didėjimo. Finansinės rizikos įmamės, e, kuo didesnė finansinė rizika, tuo didesnė galima graža. O dėl patvirtinimo iš parlamento pusės, tai man man nes prašė, e, kad savo veiklos metinėje ataskaitoje skirčiau visas skyrių e, bendrosioms techninėms iniciatyvoms. E, tačiau šios iniciatyvos, pabrėšiu, yra būtinos. Tai yra tas balansavimas ant lyno, apie kurį aš kalbėjau anksčiau. Jau anksčiau sakiau, kad esame sudarę darbo grupę, e, į kurią įeina visos bendrosios techninės iniciatyvos, jų atstovai ir aš taip pat. E, mes dalyjamės patirtimi ir e, numatome reikiamus pakeitimus ateityje. Bendrosios e, techninės iniciatyvos turi būti atviros. Ir e, Clean Sky yra puikus pavyzdys. Tai labai atvira programa ir niekas net nesitikėjo, kad ji galėtų tokia būti. Tačiau visos iniciatyvos turi būti atviros ir visos procedūros turi būti atviros. Kas dėl patentų apsaugos ir e, mokslinio tyrimų rezultatų pritaikymo, tai e, jungtinėse valstijos e, mus aplenkusios šioje srityje ir mes atsiliekame. Tačiau šios iniciatyvos yra daugiau priklausomos nuo Europos tarybos mokslinių tyrimų iniciatyvos. Ir aš esu pasirengęs dar ne kartą pas jūs atvykti į komitetą ir pristatyti mūsų iniciatyvą šioje srityje. Ir tai yra iniciatyvos, kurias remia e, tiek e, taryba, tiek valstybės narės. E, apie tai, kiek lėšų skiriama laboratorijoms. 6 e, procentai e, yra gana didelis, didelė dalis, paprastai tai sudaro 4 procentus. Tai yra 6 procentai skiriama administravimui tačiau labai sunku atsakyti, e, kiek e, administravimas sudaro kiekvienam atskiram projektui. Yra skaičiai žinoma, e, tačiau juos reikėtų pakelti, pasižiūrėti, kad jums galėčiau pasakyti. Tačiau reikėtų pažymėti, kad kituose projektuose, kitose iniciatyvose administravimui skiriama didesnė lėšų dalis E, mokslinių tyrimų centruose biurokratija daugiausiai yra tame, kad reikia e, taikyti žaidimo taisyklės. Ir mes turime jų laikytis. E, mes turime jas keisti, žinoma, ir siekti mažinti administracinės sąnaudas mokslinių tyrimų centruose. Ir dar klausimas, kaip paskelbti projektą ir pakviesti suinteresuotasias šalis dalyvauti. Kiekvienais metais turime darbo programą. Mes kreipiamės į valstybės narės ir klausėme, kokius tikslus reikėtų užsibriežti, kokie yra prioritetai, kokioms rytims teikti prioritetus. Tačiau yra ir Komisijos programa, kurią aš jums pristačiau, kur kalbam apie tai, į ką turi būti sutelkta mokslinių tyrimų e, veikla ir yra, komit, e, yra instrumentai, kaip į tai įgyvendinti. O mūsų prioritetas dabar yra E, padaryti e, mokslinių tyrimų politiką kuo žalesnę. Ir tai mes darome kiekvienais metais. Tos visos programos, tiek individualios, e, tiek horizontaliosios programos turi atsižvelgti į šį pagrindinį esminį prioritetą. Ir to mes siekiame. Į klausimą, kaip e, nacionalinės programos ir pagrindinė mokslinio tyrimų programa papildo vienas, viena kitos. Žinoma, mes turime e, vengti dubliavimo, tačiau turime būti realistai. E, daug kur darbas yra dubliuojamas, nes 27 valstybės narės yra visada girdžiu e, tą patį pavyzdį e, e, dėl mokslinių tyrimų susijusių su bakterijomis esančiomis vištienoje. Yra daugybė tokių projektų susijusių būtent su šia siauras rytimi. Tačiau svarbiausia yra tuos visus vienos ryties projektus koordinuoti. E, tai nėra lengva, tačiau e, turime ir gerų pavyzdžių. E, pone Thompson klausė dėl septintosios pagrindų programos ir norėčiau pasakyti, kad 2006 metais aš čia komitete pas, pristačiau pirmąją, e, pirmą kartą septintąją pagrindų programą. E, taigi e, tų programų trukmė yra tokia, kokia yra dabar, tačiau mes turime būti lankstus prisitaikydami prie besikeičiančių sąlygų. Atrodo, negalėsiu šiandien atsakyti jūsų visus klausimus. E, labai ilgai jau kalbėjau apie bendrasis techninės iniciatyvas ir dar kartą pasakysiu, kad neturėtume pamiršti, kad svarbiausia yra lankstumas, e, platesnis dalyvavimas teisinė forma, e, vadinam, angliškai vadinamas kaip community body arba bendryjų e, institucija. Tai čia būtina skatinti privačiasias ir e, viešasias iniciatyvas. Mm, privačios lėšos turi būti drauge naudojamos su mokesčių mokėtojais pinigais šioje srityje. čia buvo su šiuo klausimu susiję e, keletas paklausimų. O dėl 10 procentų valsty, naujų valstybių narių dalyvaujančių ir gaunančių naudos iš septintosios pagrindų programos. Mes Prahoj, pirmininkaujant Čekijai, e, organizavome į įdomius renginius, e, siekdami padidinti šios mokslinių tyrimų programos žinomumą. E, tačiau reikėtų turėti galvoje, kad kiekvienos narės valstybės, e, valstybės narės vyriausybė teikia savo dėmesį, savo prioritetą ir kuo jie daugiau prioriteto teikia moksliniams tyrimams, tuo geriau jie yra pasirengę dalyvauti šioje programoje ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. E, rizikos išskaidimas nėra naujas dalykas kai pirmą kartą bankas imasi finansinės rizikos finansuodamas o, o, mokslinį tyrimą projek, mokslinio tyrimo projektą. Tai čia mes taip pat e, turime imtis atsakomybės ir e, motivuoti bankus ir finansų institucijas e, finansuoti mokslinius m, e, projektus, kurie yra naudingi tiek mums, tiek jiems patiems ir visai visuomeniai. Ne, tai nelengva padaryti, tačiau yra naujų temų, kurios apriepia e, keletą erdvių, keletą sričių, tiek energetika, tiek ekologija. Na, o ponė Tikau e, pateikė klausimą dėl e, valstybių narių dalyvavimo. Aš e, galiu pasakyti, kad lankiausi visose valstyb, naujose valstybėse narėse. Ir turiu pabrėžti, kad labai svarbu susijęti struktūrinius fondus su septintąją mokslinių tyrimų programa. Taip pat ponė Tikau sako, kad yra problemų su e, finansavimu. Mes turime skatinti įvairius e, e, finansinius subjektus dalyvauti finansavimo veikloje. Tačiau e, mokslinio tyrimų finansavimas juk yra did, susijęs su didesnė rizika net negu e, statybos e, sektoriaus finansavimas. Mes atliekame šeštosios pagrindų programos įvertinimą, netrukus atliksime ir septintosios pagrindų programos įvertinimą E, tačiau eksante mes negalime žinoti, kokie bus rezultatai. Kol kas bent jau aiškaus vaizdo mes dar neturime. Taip, mes turime žinoti daug dalykų įgyvendindami įvairius projektus, Ir e, pavyzdžiui, kai dirbome su Clean Sky iniciatyva, e, tai tokios iniciatyvos turi turėti aiškius rezultatus, kaip šiuo konkrečiu atveju buvo siekiama švaresnių variklių sukūrimo. E, atleiskite daugelio e, e, parlamentarų vardų neatsimenu. Ponas Hatsimarkakis, atrodo, klausėte. Taip pat. Mes negalime reikalauti rezultatų iš e, mokslinių tyrimų dažnai. Tačiau kalbant apie bendrasis techninės iniciatyvas, tai jų atžvilgių mes privalome reikalauti rezultatų. Nes atrankos procesas tuo yra pagristas. Mes turime aiškiai žinoti, ko mes siekiame tą iniciatyvą. Aš dabar žiūriu, negaliu perskaityti, ką pats savo parašiau. <laughs> Pone Madurel, kalbėjote apie naujų valstybių narių dalyvavimą. Gal per vakarienę apie tai pakalbėkime. O dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos. Ji labai daug prisidėjo šioje srityje. Buvo pasiektas kitoks procentinis dydis E, pradinės dabar e, išmokos yra to lygiau pasklydusios visoje Europoje. Mes turime siekti e, tobulų rezultatų. Tai turėtų būti siekiamybė. Kit priešingų atvejų mes negalėsime reikalauti ambicingos aštuntosios mokslinių tyrimų pagrindų programos. Ačiū. Dėkoju, ponė generalinį direktorių, už tai, kad taip tiksliai atsakėte į daugelį skirtingų klausimų. E, kalbėsiu trumpai, nes e, mūsų komitetui yra tikrai labai svarbus klausimai, yra septintosios mokslinių tyrimų pagrindų programos klausimai ir taip pat tai, kaip tai išsivystys į aštuntąją e, programą. Taigi dėkoju visiems, dabar gerbiami kolegos trumpa per traukėlę ir paskui tęsime posėdį. It's so complicated. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti dar kartą atvykusi į mūsų posėdį, tačiau šioje kadencijoje pirmą kartą atvykusi į mūsų posėdį Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės pirmininką Džoną Mogą. E, praėjusioje kadencijoje mes iš tiesų labai daug bendradarbiavome tai buvo tikrai sudėtingos diskusijos, kurios čia vyko ir džiaugiuosi, ponė Mogi, kad jūs atvykote pas mus ir tai to jau pat suteiksiu jums žodį, o vėliau gerbiami kolegos galėsite klausti jūs, prašau. Chairman, uh, Pirmininkė, ponius ir ponai, pirmiausiai norėčiau trumpą pristatymą dabar jums surenkti. Ir prieš tai dar norėčiau padėkoti buvusiems nariams, kurie vėl dalyvauja šio komiteto darbe, taip pat ir naujiems nariams už tikrai puikią paramą darybose dėl trečiojo paketo. Manau, kad bendarbiavimas iš tikrųjų buvo labai glaudus tiek su pranešėjais, tiek su kitais komiteto nariais ir mūsų grupės e, nariai iš tikrųjų galėjo suteikti visiškai bešališkų patarimų ir tai atsispindėjo darybose su taryba. Manau, kad tokia mūsų pozicija parodė, kad mes esame atviri diskusijoms ir daryboms. Pavyzdžiui, e, tas momentas, kuomet mes pabrėžėme reguliatorių atskaitomybės būtinumą ir jų nepriklausomas statusas iš tikrųjų nereiškia, kad tai yra darbuotojai, kurie gali dirbti visiškai nekontroliuojami. Jie yra kontroliuojami tiek savo nacionalinių valstybinių institucijų, tiek ir Europos parlamento. Tai yra svarbus aspektas. Kitas aspektas, apie kurį pakalbėsiu, tai yra vartotojų apsaugos priemonės, kuriams parlamentas skiria pakankamai daug dėmesio ir ypatingai mažmenės prekybos rinkos kontekste pasiekė nemažai. Galima prisiminti čia tam tikrus teismų sprendimus, pavyzdžiui, Maronį byloje, kuri, sprendimas, kuris nesutrukdė naujai agentūrai suteikti daugiau galių vartotojų teisų apsaugos agentūrai. Kitas aspektas, apie, apie kurį norėsiu kalbėti, tai yra prieš 18, praėjus 18 mėnesių po paketo prieimimo Dabar valstybės narės privalės e, įgyvendinti e, jo nuostatas ir suteikti daugiau galių nacionalinėms reguliavimo tarnyboms. O mums e, tai leis pasirinkti naujos agentūros darbo sukūrimui, direktoriaus naujo samdymui, pasirengimui dirbti. Iš tikrųjų, agentūros darbo reikia rengtis labai atidžiai. Mes, reguliatoriai, esame pasirašė atitinkamus bendradarbiavimus sutarimus tarp SIA ir RGEGO. Ir rengiantis agentūros darbo pradžiai, pirmiausiai agentūrai, aišku, reiks parinkti buveinę. Tikimės, kad gruodžio mėnesį taryboje bus dėl to susitarta, po to reiks paskirti, išrinkti direktorius, sukurti tinkamą struktūrą, tai yra administracinė taryba, kurioje bus tiek parlamento komisijos atstovų, tiek valstybių narių atstovų. Taip pat bus e, vienas, viena iš administracijos institucijų bus reguliatorių taryba. apeliacijų nagrinėjimo institucija ir taip toliau. Ir mes tikimės, kad agentūra pradės veikti kitų metų kovo mėnesį. Ir e, tuo pačiu metu turės pradėti veikti reguliatorių komitetas. Mums reikia parengti darbo tvarkos taisyklės, kurios iš tikrųjų bus agentūros veikimo pagrindas ir vadovaudomisi įstatymų nuostatomis mes turėsime priimti sprendimus dėl balsavimo, dėl atitinkamų postų, pirmininko, pirmininko pavaduotojų, dėl tų postų suteikiamų galių, kompetencijų ir aš manau, kad kuomet agentūra pradės veikti kovo mėnesį, tai mes galėsime taip pat vykdyti savo darbus veiksmingiau. Taip pat mes rengiame kitą gyvybiškai svarbų elementą Siekiame, kad nacionalinės reguliavimo tarnybos glaudžiau bendradarbiautų, nes valstybėse narėse šioms reguliavimo tarnyboms yra suteikiama nemažai savarankiškų galių. Vienose valstybėse, o kitose valstybėse jos yra priklausomos nuo atitinkamų ministerijų ir dabar jos ten yra atskiriamos nuo ministerijų, suteikiant joms savarankiškų galių. Taip pat turime užtikrinti, kad e, neprarastume, pasinaudotume progą ir neprarastume pagreičio, kuriant tiek agentūrą, tiek suteikiant nacionalinėms reguliavimo tarnyboms papildomų galių. Taigi mums reikia dabar priimti naujas taisyklės siekiant užtikrinti visų dalyvaujančių šalių aiškės funkcijas tam, kad e, atitinkamos tarnybos galėtų vadovautis vienodomis taisyklėmis, pavyzdžiui, įvairių nelamingų atsitikimų metų taisyklės yra skirtos vienai dalis dujų sektoriui, kita elektros sektoriui. Ir mes dabar siekiame išanalizuoti visą vykstantį procesą, vykstantį procesą tam, kad agentūrai pradėjus veikti, jau būtų galima tas taisyklės pradėti taikyti. Iš tikrųjų, taisyklės bus pakankamai sudėtingos, tačiau e, mums dar yra šiek tiek laiko, kad pasirenktume uh, bendrai Europos energetikos rinkai e, ir jos veiklos pradžiai. Dėl vartotojų teisų apsaugos aš manau, kad parlamento pateikti pasiūlymai daugiausiai kalba apie energijos tiekimo saugumą, apie konkurencingumą Europos energetikos rinkoje. Turiu pasakyti, kad parlamentas iš tikrųjų paskatino komisiją imtis tam tikrų veiksmų ir praeitą savaitę Londono forume, panašiai kaip prieš tai Madride ir Florencijoje, buvo aptarti įvairūs svarbus klausimai, kurie turi įtakos ir yra labai svarbus individualiems vartotojams pavyzdžiui, klausimai susijęs su sąskaitų išrašymu, su skundų nagrinėjimu ir sprendimu, su atitinkamu e, mažmeninės energetikos rinkos tyrimu, kurį yra pažadėjusi komisija su vartotojų teisų <clears throat> pažeidinėjimais valstybėse narėse ir atitinkamų apibrėžimų siūlymais. Pirminkė, žinau, kad e, turime nedaug laiko, taigi baigsiu savo pasisakymą, paminėdamas dar keletą sektorių, kurie man yra ypatingai svarbus. Pirmiausiai tai yra teisės aktų įgyvendinimas. Nacionaliniu lygmeniu nepriklausomus reguliuotojams yra suteikiamos nemažos galios, o tai reiškia, kad e, jiems taip pat turi būti numatytas ir tinkamas finansavimas. Europiniu lygmeniu agentūra neturės didelių galių ir e, kompetencijų, tačiau viena iš didžiausių jos galių bus galimybė daryti įtaką. Todėl komisija galėtų padėti agentūrai nustatydama labai aiškes jos veiklos e, taisyklės. Antras dalykas tai yra konsultacijos. Prieš kelis metus buvo priimtas labai aiškus sprendimas konsultuotis priimant sprendimus su vairiomis interesų grupėmis. Todėl mes sieksime ir toliau šią tradiciją tęsti, siekdami užtikrinti, kad rengiami susitarimai būtų naudingi visiems mokslinio tyrimų generalinis direktorius, kuris prieš tai kalbėjo su jumis, paminėjo taip pat labai svarbų dalyką, kuris energetikos rinkai yra svarbus, tai yra tų protingų energetikos tinklų kūrimą, tai yra tas rytis, į kurią potencialiai būtų galima investuoti visoje Europoje tikrai didelės lėšas, tačiau šioms investicijoms yra reikalingos atitinkamos vizijos bet e, energijos tiekimo užtikrinimo požiūrių e, mokslinio tyrimų ir plėtros rytyje e, šiam sektoriu būtų galima skirti iš tikrųjų daugiau dėmesio ateityje. Europa iš tikrųjų nėra uždara erdvė, nėra sala, ji turi e, žvelgti, kas darosi aplinkui. Prieš keletą metų mes turime pripažinti, kad tai, kas ateitie veikia kaip uždara sistema, nepriklausoma nuo mūsų kaimynų, aš turiu omenyje elektros e, energijos gamybą, e, gamtinės dujas, kuriomis paremtas mūsų energetikos sektorius. Situacija dabar keičiasi ir iš tikrųjų problemos, su kuriamis mes susidurime, nėra vien tik europinio pobūdžio, e, jos yra susijusios taip pat su klimato kaita, su procesais vykstančiais aplink mus. E, pavyzdį būtų galima paminėti suskistintų gamtinių dujų gamybą. Čia noriu paminėti Atenus spalio 19 dieną vyksantį pasaulio energetikos reguliavimo institucijų forumą. Tas renginys Atenuose iš tikrųjų, manau, kad leis mums praplėsti savo akiratį ir pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą. Mes jau ilgą laiką palaikome ryšius su JAF atitinkamomis tarnybomis, su viduržėme jūros regionu, taip pat su pietričiu Europos regionų, dabar ir su Rusija bandoma glaudinti bendradarbiavimą. Jau pirmininkas, manau, kad dabar turbūt geriausias dalykas, kurį galėčiau padaryti, tai yra sustoti ir pabandyti atsakyti klausimus. Ačiū už jūsų įžangą, primenant jau mūsų nuveiktus darbus ir teikiant, pristatant ateities darbų perspektyvą, mėly kolegos. Dabar jūs turite galimybę užduoti klausimus arba išsakyti savo pastabas, komentarus. Ir suteikiu iš karto kolegai iš salės galo galimybę pasakyti, nematau dėja jūsų pavardės. Uh. Regulačné úrady v rámci kooperácie spolupracujú tak s dodávateľmi médií, energií. Regulat distributoriai e, dirba ir su tiekėjais, ir su vartotojais. Viena e, vertus tiekėjai yra stipresni, e, o vartotojai neturi tokių galimybių pasiekti reguliuojančias žinybas. Todėl aš norėčiau paklausti, E, kokia yra galimybė plačiai publikai e, vartotojams dalyvauti e, energetikos reguliavimo veikloje. Dėkoju. Dėkoju. Pone Mok, galbūt galėtumėte iš karto atsakyti, nes atrodo kitų klausimų nėra, galbūt vėliau jų kils dar daugiau. Ačiū. Um, girdėjau žodį žiniasklaida. Aš puikiai žinau e, e, šį žodį. Tačiau e, leiskite pirmiausia atsakyti į klausimą dėl energetikos. Energetika yra labai sudėtingas dalykas ir vienas iš sudėtingiausių dalykų yra protingai komunikuoti. Ir patikėkite, aš kalbu remdamasi savo patirtimi. E, mes turime labai gerą tinklalapį, kuris yra paprastas naudoti, tačiau tam irgi reikia pastangų. E, antra, mes turime konsultavimuose procese užtikrinti pasitikėjimą. Mes turime neiškreipti uh, E, faktų. Ir vienas e, iš dalykų, e, kuriuo aš labai siekiau savo veikloje, tai užtikrinti bendravimą ne tik su tiekėjais, bet ir su vartotojais ir užtikrinti tą ryšį tarp reguliuojančių institucijų ir vartotojų. Taigi mes turime gana neblogą patirtį bendravimo su vartotojais. E, trečia, yra naujos technologijos, e, e, kalbu apie savo šalies reguliavimo instituciją. Yra grupę sudarytą iš šimto e, žmonių, tai yra ir vartotojų, ir tiekėjų įmonių, e, ir reguliuotojų e, atstovai. Ir toje grupėje sprendžiami gana sudėtingi klausimai. Daugelis specialistų tvirtina, kad šie klausimai yra pernelyg sudėtingi suprasti paprastiems žmonėms, paprastiems vartotojams. Ir galutinė mano pastaba būtų. Konsultacijos e, dėl e, specifinių politikos sričių, specifinių klausimų, pavyzdžiui, kaip e, pateikiamų sąskaitų. Tai kiekviena valstybė turi užtikrinti užtikrinti tą paramą ir ats, a, apsaugą pažeidžiamiems vartotojams. Ir aš manau, kad konsultacijų e, mechanizmas e, mūsų šalyje yra e, palyginti neblogai atidirbtas, tačiau pridėjęs ranką prie širdies galiu pasakyti, kad čia dar galima daug ką dirbti, kad pagerintume. Dėkuoju toliau kolegė Thompson. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, äh, Mr. Chairman, uh, I just have a small... Pirmininkė, aš turiu tik tai vieną klausimėlį. Jūs sakėte, kad Europos e, reguliavimo institucijos yra susijusios tarpusai e, priklauso nuo kaimynų užtikrinant energetikos tiekimą. Ir aš norėčiau, kad jūs plačiau išvystytumėte šią temą ir e, susijęti tai su e, pietryčių energetikos iniciatyva. Ačiū. E, pone Thompson, jūs jau uždalies atsakėte į šį klausimą. Turiu galvoje, taip tikrai susijęs su pietryčių energetikos sprendimais. E, tvari plėtra energetikoje, vėjo energijos panaudojimas yra E, vienas svarbiausių ne tik ekologijos, bet ir energetikos politikos prioritetų Europoje. Ir mes turime užtikrinti, e, kad e, maksimaliai būtų išnaudojami atsinaujintis energijos šaltiniai. Ir tai yra iššūkis ne tik visai Europai, bet ir kiekvienai valstybei nariai. Ir Tai yra vienas iš didžiausių iššūkių užtikrinant energetikos tiekimo saugumą. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad maždaug prieš šešerius metus pradėjau dirbti energetikos reguliavimo srityje. E, ir aš e, savo iškėliau klausimą, kaip visa e, energetikos tiekimas, energijos tiekimas vyksta žeminė, e, žeminėje Europos dalyje. Man labai įdomu buvo, kaip tai vyksta Vokietijoje ir Prancūzijoje. Viskas labai keičiasi šioje srityje, galiu pasakyti, viskas tampa E, daug atviriau ir skaidriau. Ir aš tikiu, kad Europoje yra aiškus siekis tapti mažiau priklausomais nuo išorinių šaltinių. E, Rusijos ir e, Ukrainos energetinis konfliktas atkreipia mūsų dėmesį į šią problemą. Todėl E, yra dialogas tarp e, įvairių institucijų, europinių institucijų ir žinybų. E, ir yra įkurta dujų koordinavimo grupė, kuri leidžia įvertinti įvairius sunkumus. Ir nuo to konflikto jau buvo imtas įvairiausių priemonių siekiant pagerinti uh, E, dujų tiekimą. E, yra dabar techniškai e, leidžiamas atgalinis tiekimas, kaip pavyzdžiui, tiekimas Italijai ir Austrijai, siekiant užtikrinti tiekimą joms. Taip pat Norvegijo, iš Norvegijos tiekimai turi būti E, sklandesni ir labiau užtikrinti į e, Europą. Ir tai mūsų kaip ERGEG ir energetikos reguliavimo institucijų bendratarbiavimo agentūros uždavinys ir veiklos e, sritis. Tačiau tai daug priklauso nuo komisijos ir nuo valstybių narių, o informacija turi būti aiški, prieinama E, ir suprantama. Dėkoju. Kolega Odi. Odi. Ačiū pirmininkė už jūsų įdomias mintis. Norėčiau šiek tiek nukrypti nuo temos, tačiau noriu paklausti, kaip jūsų manimų ateitie vystysis elektros energijos tinklai. Mes primė sprendimą atskirti paskirstimo ir gamybos struktūras Europoje, elektros sektoriuje ir atskiriuose valstybėse dabar yra situacija skirtinga kaip jūsų nuomonė turėtų dabar galioti priimti įstatymai atskirose valstybėse. Galbūt šie elektros tinklai Europoje turėtų būti administruojami bendros viešosios institucijos tam, kad išvengtume tokios situacijos, kad e, šie tinklai patektų į tokių įmonių kaip Gazprom rankas. Ir kaip jūs atliekate atitinkamų rinkos dalyvių stebėseną šiame sektoriuje. Dėl dujų noriu paklausti, ką manote apie komisijos pasiūlytą iniciatyvą su kurti bendrą tarnybą, kuri koordinuotų centralizuotai dujų pirkimą visai Europos Sąjungai iš Pietų Kaukazo regionų siekiant užtikrinti, kad dujų kainos būtų kaip mano mažesnis ir kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas. Ačiū ponui Odi. Manau, kad atsakant į pirmą klausimą, iš tikrųjų diskusijos trečiojo energetikos paketo kontekste iškėlė nemažai sudėtingų klausimų dėl nusavybės atskirimo tiek dujų, tiek elektros energijos srityje. Reikia pripažinti, kad pasirinktas požiūris darybose dažniausiai spindėdavo besidarančios valstybės narės pozicijas. Ir tos diskusijos iš tikrųjų buvo labai dažnai politizuojamos. Manau, kad e, šie klausimai iš tikrųjų šiuo metu yra valstybių narių kompetencijoje. pasiūlymas, kuris administruotų energetikos tinklus europinių lygmenių. Tai jeigu tokia institucija galėtų užsitikrinti tiek rinkų, tiek valstybių vyriausybių pasitikėjimą tam, kad galėtų tinkamai modernizuoti, pritaikyti tinklus prie naujų iššūkių, pavyzdžiui, per atmiausią dešimtmetį galbūt ir galima būtų tokį vaidmenį jai patikėti, tačiau ar remintis skaičiais, kuriuos mes turime ir kuriuos sukaupsime galbūt per artimiausius metus tarptautinių konsultantų Ernst ir Jank duomenimis. Vien tik tinktinėje karalystėje rinkų modernizavimui reikia skirti 230 milijardų eurų. Ir tokio pobūdžio investicijos iš tikrųjų yra milžiniškos. Komisija prieš 2-3 metus teigia, kad e, ta suma turėtų sudaryti maždaug 2 bilijonus eurų arba 3. E, tas investicijų poreikis yra didžiulis ir su juo susiję iššūkiai taip pat. Iš tikrųjų, trečiasis energetikos paketas turi pasitarnauti rinkų liberalizavimui. Ir nepaisant to, kad kartais yra ir labai sunku tą užtikrinti, tačiau pačios rinkos Aš kalbu ne vien apie Europos, tačiau ir apie kitų kontinentų energetikos rinkas privalės užtikrinti atitinkamas investicijas į tinklų infrastruktūrą ir tiekimo saugumą. Aš tiesą sakant nemanau, kad iš Gazpromo pusės kyla tokia didelė grėsmė ir kad e, manau, kad Europa galės pasirinkti pakankamai racionalų požiūrį bendradarbiaudamas su Gazpromu. Tačiau turint omenyje didžiulį investicijų poreikį, negalime pamiršti skirtingos situacijos atskirose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur veikia daug brandolinių jėgainių situacija yra visiškai skirtinga nei kitose ES valstybėse, nes Prancūzija eksportuoja šiuo metu energijai. Tačiau Europa prisitaikydama prie rinkos sąlygų, užtikrindama tarpusavio e, jungtis, taip pat pasinaudodama galimybėmis generuoti energiją iš vėjo jėgainių, e, galės užtikrinti vis labiau ir labiau savo energetinį nepriklausomumą. Mes e, rytoj vyks reguliacijos tarnybų generalinės asamblėjos susitikimas ir mes iš tikrųjų svarstome galimybę sukurti struktūrą, kuri centralizuotai galėtų pirkti ES dujas iš Kaspijos jūros regiono, tačiau viskas šiuo metu kol kas yra diskusijų lygyje. kalbant apie bendradarbiavimo atitinkamo lygio užtikrinimą, tai um, nežinau, ar mes uh, kada nors pasieksime tokią stadiją, kuomet tas bendradarbiavimas galėtų vykti taip, kaip jūs įsivaizduojate. Aš labai, ponė Riera Madurel. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai už jūsų įdomius paaiškinimus. Aš e, norėčiau pasinaudoti galimybę ir paklausti mano šaliai svarbių dalykų. Viena iš e, prielaidų investuoti į tarpusavę jungtis priklauso nuo turimų pajėgumų. Čia kalbame apie 80 procentų pajėgumo užpildymą dujomis e, e, pietų šiaurės kryptimi ir 80 procentų užpildymą priešingą kryptimi be tokių paėgumų užtikrinimo projektas būtų pasmerktas žlugti. Mums toks tvirtinimas yra pakankamai netikėtas. Manau, kad tai dar kartą įrodo, kad regioninio bendradarbiavimo lygmenyje daugiausiai įtakos turi nacionaliniai gamintojai ir jų interesai. Noriu išgirsti jūsų nuomonę apie tokią situaciją ir apie tai, kokiu veiksmu ketinate imtis ateitie, kad juos būtų galima išvengti. Um, th thank you very much. Ačiū labai, ponė Riera Madurel, už jūsų klausimus, nes e, aš jau galėjau e, juos bandyti atsakyti, e, tiksliau jis klausimas susijęs su mano mintimis pasakytomis per įžangą. Vieningos energetikos rinkos kūrimas Europoje, tai yra didžiulis žingsnis į priekį, lyginant su dabartinė susifragmentavusi atskirų rinkų situacija. Buvo pasiūlytos atitinkamos iniciatyvos, kuriuose atsispindi ir e, susirūpinimas dėl to, kad e, atskiri regionai vieningos e, Europos energetikos rinkos ir tie galėtų fragmentuotai bendradarbiauti. Prieš keletą metų reguliavimo institucijos išvelgė galimybę pereiti prie, nuo nacionalinių rinkų prie bendros europinės energetikos rinkos, tačiau tas žingsnis ir sprendimas e, tikrai buvo e, pakankamai rimtas ir skausmingas, todėl mes pasiūlėme komisijai iš pradžių galbūt e, vystyti glaudesnį bendradarbiavimą atskirų regionų lygmenyje ir to bendradarbiavimo regionio rezultatai buvo vienur sėkmingi, kitur mažiau sėkmingi. Todėl mes siekiame užtikrinti tam tikrą bendradarbiavimo lygmenį tose regionuose, siekiant užtikrinti tiek tiekimo saugumą, tiek e, konkurencingumą, ypatingai šiaurės regione. Mm, viskas vyko pakankamai sėkmingai ir sklandžiai ir e, mes e, esame Mes organizuojame regioninio bendradarbiavimo iniciatyvų konferenciją ir vienas iš jūs komiteto narių joje dalyvauja ir ypatingai Iberijos pusėsaliui iš pietų Europai tokio pobūdžio regionis bendarbiavimas yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad bus galima panašius projektus įgyvendyti, tačiau jie konkrečiai dar nėra aptarti. Todėl aš tikiuosi, kad mes sugebėsime paskatinti komisiją, tarybą ir parlamentą dar kartą pažvelgti į tas atskirų regionų bendradarbiavimo iniciatyvas ir jas stiprinti. Dėl jūsų antros pastabos yra primtas pasiūltas naujas reglamento projektas, kurį komisija pasiūlė siekiant dar kartą peržiūrėti tiekimo saugumo klausimus. Mes e, tam tikrų išlygų esame pareiškę dėl siūlomų sustarimų sudėtingumo. <clears throat> Tačiau kalbant apie skaidrumo užtikrinimą ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių, tai tiek valstybės narės, tiek mes esame suinteresuoti kad komisija e, galbūt e, greičiau pradėtų teikti konkrečius, konkrečius susitarimų pasiūlymus ir tie pasiūlymai e, siektų galbūt žymiai toliau negu iš pradžių manyta. Klausimas dėl būtinos energijos tiekimo saugumo infrastruktūros ir tam tikrų tiekimo standartų užtikrinimo. Mes ar reguliatoriai labai siekiame, kad įvertinus atitinkamą riziką, tokia infrastruktūra turėtų būti kuriama, tačiau išvengiant atitinkamų rizikų ir minimaliomis sąnaudomis. Iš tikrųjų nesu tikras, Ar e, jūsų klausime buvo, siekiam, buvo siekime sužinoti apie tam tikrus tarpusavio jungčių tarp Ispanijos ir Prancūzijos sudėtingumus. Aš manau, kad buvęs komisaras profesorius Monti šioje srityje nuveikė tikrai nemažai, siekdamas suartinti abi šalis tarpusavyje tiek e, investicijų apimčių srityje, tiek e, energijos tiekimo saugumo srityje, Iberijos pusėsalyje ir dirbdamas koordinatoriaus darbą, profesorius Mont iš tikrųjų smarkiai prisidėjo, kad šis problematiškas klausimas būtų spręstas. Ačiū už Jūsų informaciją ir papildomą papildomus atsakymus užduotus klausimus. Ar dar kas nors norėtų paklausti, ar šiaip pasisakyti, jeigu nėra norinčiųjų, tuomet galime jau baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Lordui Mokui už jo laiką skirtą atsakyti mūsų klausimus, už suteiktą informaciją ir sutikras, kad šios kadencijos eigoje mes dar nekartą susitiksime, kadangi klausimai dar nėra visi aptarti ir temos nėra išsemtos. Ačiū labai. Šį posėdį baigiame, tęsime jį rytoj, o koordinatorių posėdį dabar pradėsime kaip įmanoma greičiau. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Thank you very much. Ja, Sie verstehen Deutsch, ne? Oh, nein. Aber Sie hören immer zu. Ich habe eine Schule gelernt.